tai tikrai didelis Europos technologijų pramonės pasiekimas. Aš tikrai visiškai pritariu Jums, ponia Jalas Sender. Kaip buvęs komisijos narys atsakingas už uh, kosmoso erdvę, tą, tą patį sakau. Dabar perdame prie ponios Hautalos pranešimo. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę. Pritarta pranešimui. Toliau pono Štefanės pranešimas. E, prašyta vardinio balsavimo, pradedame balsuoti vardiniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta 569 nariams balsavus už. Negreskų pranešimas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Negreskų pranešimui taip pat pritarta. Dabar periname prie balsavimo dėl pono Užtrevičiaus pranešimo dėl asociacijos sutarties. Prašau, ponė. Ponas Fleckenstein neįsijungė mikrofoną. Pirmininkė, ap, šį rytą apie tai girdėjome ir apie tai kalbėjome, bet manau, kad e, reikia dar kartą pasveikinti Moldovos parlamento vadovą čia. Tikrai malonu Jūs čia matyti, ponė. Pona Kodmana. Benvenuto eh, rinnovato, le delegazioni che ci vengono a trovare, i capi di Stato che ci vengono a trovare. Tikrai džiugu Jūs čia matyti ir pasveikinti. Malonu pasveikinti, primti delegacijas atvykstančias mūsų aplankyti. Pono Šrepšiaus pranešimas dabar dėl ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo. E, pakeitimas žodžių, kurį teikia ponas Howitt. Prašau. Ačiū pirmininkė, noriu įrašyti septinto punkto pabaigoje žodžius and will send its observation mission. Nusiūs savo rinkimų stebėjimo misiją 2014 lapkričio mėnesį ir dėl šio pakeitimo susitarėme su kolegomis iš APP. Kas mums paštarauja šiam pakeitimui? Jei ne, teikiu balsavimu į septintą punktą su pakeitimu žodžiu, kas už. Kas prieš? Susilaikę? Pritarta. 29 punktas yra antrasis pakeitimas jam kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patikrinkime, kai balsavome, nes nėra aiškus rezultatas. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas 31 punktui. Kas už? Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. A konstatuojamosios dalies punktas, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Po L konstatuojamosios dalies punktas, pirmas, punkto pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimų. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. Passiamo al voto della raccomandazione Austrevicius e l'accordo di associazione tra l'Unione Europea. Dabar dėl rekomendacijų. Vardinis balsavimas. visi balsavo, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Passiamo al processo di pace in Irlanda del Nord. Dabar taikos procesas Šiaurės Airijoje. Pasiūlymas dėl rezoliucijos. Šešios frakcijos paskeitė, žodini, e, pateikė žodinis pakeitimas konstatuojamojoje dalyje A. Ačiū. Čia buvo pasakyta, kad reikia visus interesų konfliktus nutraukti ir mes nusprendėme įrašyti bet kokią nebaudžiamumo politiką. Ar kas nors priešinasi šitam pakeitimui? Che sia stato superato, superata la quota di 40 atrodo daugiau negu 40 e, priešinasi, todėl balsuojame dėl viso teksto, kas už kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Da, dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Dabar pereikime prie Turkijos veiksmai, dėl kurių kyla įtampa Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Šeštas, šešta dalis, kas už, kas prieš, tiksliau vardinis balsavimas, atsiprašau. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau antras ir trečias pakeitimas. Antras atsimtas dėl trečio ponas Preda pasisako. Merci, monsieur le président. Dėkoju pirmininkė. Mes siūlome, kad trečiame pakeitime būtų išbraukta šalių išvardinimas, bet būtų palikta paliktas regiono pavadinimas. Mes susitarėme su visomis frakcijomis dėl to. Ar kas nors priešinasi tokiam pakeitimui? Ne, nesipriešina, tuomet balsuojame. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Dešimta dalis. Pirmas pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Antra dalis, kas už. Pasitikrinkime. Taigi dėl pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmojo pakeitimo antra dalis. Kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau e, A. Konstatuojama dalis, ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau visa rezoliucija, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Passiamo alla situazione umanitaria in Sudan. La... Humanitarinė padėtis Pietų Sudane. Šešta, e, šešių frakcijų pasiūlymas. Dabar e, balsavimas, e, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Hanno votato tutti? 12.1. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Balsavimas patvirtintas. 20, 20 dalis, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Antras pakeitimas po dešimtos, po dešimto, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Toliau po F e, konstatuojamosios dalys, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Visa rezoliucija, kas už, kas prieš, kas susilaiko, e, rezoliucija yra patvirtinta. Balsavimas baigtas, o dabar pereiname prie